Ačiū ponui Piebalks. Diskusija šiuo klausimu baigiama. Balsuojama bus rytoj 18 val. Toliau mūsų darbo atvarkėje pono Vital Moreira pranešimas prekyba ir ekonominiai santykiai su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Pone Moreira, jums žodis keturioms minutėms. <clears throat> Pone komisarė, pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Na, šitokį vėlyvą metą nelabai didelė motivacija yra kalbėti šiai tuščiai saliai, tačiau tie, kurie yra atsakingi už protokolo rašymą, e, žinos, kad aš šiandien pristačiau savo pranešimą dėl prekybos ir ekonominių santykių su Junktinėmis valstijomis. Pranešimas buvo patvirtintas INTA komitete, sulaukiau didelės balsų daugumos. Esu INTA komiteto nuolatinis pranešėjas atsakingas už santykių su jungtimis valstijomis stebėseną, tad aš pats džiaugiuosi tuo pranešimo turiniu. Pirmiausia dėl to, kad jame yra pasiunčiamas aiškus paramos signalas e, ekonominių ir prekybos santykių gilinimui tarp jungtinių valstijų ir ES. Ir antra, džiaugiuosi ir tuo, kad pranešime be kita ko kalbama apie svarbiausius elementus e, Europos Sąjungai, tačiau nėra numatytos kokios nors iš ankstinės sąlygos e, dėrybų pradžiai. Šis pranešimas pirmiausia yra politinio pobūdžio dokumentas. Čia yra kalbama apie paramą, apie parlamento paramą dėrybų pradžiai, siekiant pasirašyti prekybos e, ir investicijų sustarimą tarp ES ir Junktinių valstijų. Svarbiausias tikslas yra sukurti transatlantinę rinką. Šio pranešimo tikslas yra atsakyti į du svarbus klausimus. Pirmasis jų yra toks, ar verta yra turėti investicijų sustarimą tarp Junktinių valstijų ir ES. Atsakymas į šį klausimą yra konsensuso pobūdžio. E, visos egzistuojančios analizės rodo, kad būtų didelis augimo potencialas, abipusis augimo potencialas, jeigu toks susitarimas būtų pasirašytas. Iš to pasinaudos turėtų abi dvi pusės. Uh, Kita vertus, abi ekonomikos patiria bendrus ekonominius iššūkius, tad atsakymas į, ta, į tuos iššūkius irgi gali būti tik bendras. Silpnėja ekonomikos augimas, matome, kad kyla naujos valstybės tokios kaip Kinija, jos vis stipriau įsitvirtina ekonomiškai. Taip pat kyla vadinamosios BRICS šalis ir Argentina. E, Dohos vystimosi darbo tvarkė žlugo ir dabar galima kalbėti tik apie dvišalį e, požiūrį. Kita vertus, kyla klausimas, ar galima bus pasiekti susitarimo tarp ES ir JAV per artimiausių laikotarpių. Galima pasakyti, kad susitarimas tas nesiras labai greit, nes yra nemažai interesų skirtumų, tokiuose srityse, pavyzdžiui, kaip žemės ūkis, kaip jūrų transportas, oro transportas, čia tik keletas pavyzdžių. Taip pat nuomonės skiriasi, e, e, kalbant ir apie techninius standartus, pavyzdžiui, automobilių srityje. Yra kultūros skirtumų, kurie yra esminiai. Pavyzdžiui, Europos perspektyva yra labiau atsargi, kalbant apie maistų, užsitikrinimą, apsirūpinimą maistu ir, ir, ir E, gamtos apsaugo, tuo tarpu Amerika čia labiau rizikingo požiūrio laikėsi. E, skirtingas požiūris yra ir į genetiškai modifikuotus organizmus. E, čia vienas pavyzdys, kitas pavyzdys - klonuotų gyvūnų mėsa. Kad ir kokie bebūtų tie sunkumai, jie yra įveikiami. Reikėtų turėti teisingą požiūrį. Tai nesutrukdys pasirašyti susitarimo. Tačiau kita vertus, mes nenorime susitarimo bet kokią kainą. Svarbu, kad būtų panaikinti barjerai investicijoms ir prekybai. E, kita vertus, žinome, kad naudos galima būti abipusės ir didelės, tad verta daryti abipusių nuolaidų, kad būtų galima paskatinti investicijas ir prekybą tarp abiejų šalių. Tad kviečiu Europos parlamentą pritarti mano pranešimui kad Europos parlamento balsas būtų išgirstas jau dabar, kad jis būtų vertinimas jau dabar, kad tarybos ir komisijos iniciatyvose į mūsų balsą būtų atsižvelgiama. Dėkuoju. Ačiū kolegai Moreira. Dabar spontaniški pasisakymai. Pirmiausia, kolega Mikolašė. Danke sehr, Herr Vorsitzender je to dobrá správa pre občanov e, členských štátov európskej únie ktoré. dėkoju e, pone pirmininke. valstybėms narėms nėra naujiena toks sustarimas. Situacija gerėja, bus galima išlaikyti darbo vietas ar sukurti jų daugiau, padidinti prekybos apimtis tarp abiejų žemynų. Tačiau yra dar keletas dalykų, kuriuos turime išspręsti, kaip minėjo ir pranešėjas, nes egzistuoja tam tikrų skirtumų. Skirtumų susijusių su technologiniais klausimais su techniniais standartais, pavyzdžiui, susijusiais su automobilių gamybos tam tikrais standartais, skiriasi požiūris į genetiškai modifikuotus organizmus, tačiau darybos gali padėti pasiekti teigiamų rezultatų. Klonuotų gyvūnų mėsa vėlgi yra ta, tema, kuri mums yra jautri, tačiau Apibendrinant galima pasakyti, kad prekybos santykių pagerėjimas yra būtinas tarp ES ir JAV. Dėkoju. Ačiū. Mikalašek, baigsime spontaniškų pasisakymų procedūrą. E, Pone Tikau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ekonomikos ir priekybos santykiai tarp ES ir JAV transporto srityje turėtų būti reformuoti. Reikėtų sumažinti dabar yra primtos nuomonės dėl sumažinimo užsienio įmonių dalyvavimo JAV aviacijos rytyje. Būtent aviacijos rytyje ir jūrų transporto rytyje yra didžiulių skirtumų. Europos įmonės teikia kabotažo paslaugas ir turi pajėgumai galėtų būti plėtojami. Visa tai yra tos kliūtis, kurios reikėtų įveikti, reikėtų gerinti mūsų santykius šioje srityse. Tuo pat metu reikia pagerinti Galilėjo ir Egnos suderinamumo galimybės. Būtina taip pat ir satelitinės ieškos sistemas patobulinti. E, tai tampa vis aktualesniais klausimais, svarbu tinkamai nustatyti bendrus standartus. Ačiū. Ačiū poniai Cikau. Baigėme spontaniškų pasakymų procedūrą ir diskusiją užbaigs komisaras Piebalgs. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponė Mareira, jūsų pranešimas parodo, kaip kaip vertinate ES ir JAF e, prekybos ir ekonominius santykius. Mums visiems yra jie svarbus ir reikšmingi, nes apie 2 e, milijonai varių prekių ir paslaugų vienetų kasdieną yra e, sandorių tarp JAF ir ES objektai. Ir tai e, sudaro e, taip pat e, maždaug 2 e, milijonų vertės. E, srautą. Tie skaičiai aiškiai pademonstruoja, kad JAF ir ES prekybiniai santykiai ir investiciniai santykiai um, yra tikrai um, labai reikšmingi, jiems praktiškai niekas neprilyksta, bet nepaisant to vis tiek dar galima šitą nuveikti ir padėti dar pagerinti. Galime sukurti daugiau darbo vietų, galime sukurti daugiau augimo. Dėl to ir toliau turėtumėm investuoti į prekybos rytį ir siekti čia daugiau sėkmės. 2011 m. viršūnių sustikimo metu JAF ir ES um, vadovai numatė, kaip turėtų būti toliau dirbama, kad būtų kuriama daugiau darbo vietų, kaip būtų galima labiau skatinti investicijas į prekybą, kaip galima didinti ekonominį augimą ir geresnį, glaudesnį mūsų bendradarbiavimą. Uh, Birželio pabaigoje mes pateikėme tarpinę ataskaitą, kurioje yra pateikiamos taip pat ir tarpinės išvados dėl to, kad visapusiškas sustarimas, kuriame būtų sprendžiamos sprendžiami įvairūs mūsų dvišalių santykių um, aspektai būtų tikrai labai naudingas. Ir tai taip pat turėtų bū, galėtų būti geras pasirinkimas ir iš politinės e, perspektyvos žvelgiant. Nors dar nebuvo pasiektas politinio pobūdžio sprendimas pradėti tokio pobūdžio dėrybas, vis dėlto jau tas įvykęs viršūnių sustikimas parodė, kad yra judama teisinga linkme. Ir kolegos tiek iš JAV, tiek iš ES um, dirbo e, ties pranešimu, kuris turėtų būt, pasirodyti dar šiais metais, tai bus visų metų įvertinimas. Ir čia manome, kad reikėtų būtent akcentuoti tų visapusiškų dėrybų svarbą. Jūsų parlamento pateiktas pranešimas pasirodo pačiu laiku ir čia yra tinkama pusiausvėra sukurta, um, akcentuojant aukšto lygio darbo grupės nuveiktų darbų svarbą ir taip pat ES um, poziciją. E, jūs norite ją sutvirtinti kiek įmanoma labiau, taigi aš tik dar kartą dėkoju už puikų jūsų um, darbą. Ačiū komisarui Pybalks, diskusija baigta, balsavimas vyks rytoj 18 val. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra kolegės Foster pranešimas apie bendro Europos dangaus teisės aktų įgyvendinimą. Norėčiau suteikti žodį Pranešėjai, keturios minutės. Thank you, thank you, President.